Gualtierį. Diskusiją šio klausimu baigėme. Kitas e, klausimas yra bendros diskusijos dėl darbo vietų kūrimo ir e, mažų ir vidutinių įmonių. Suteiksiu žodį e, poniai McIntyre, kuri yra pranešėjai, suteikiu keturias minutės. Thank you, uh, Madam President. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems šešėliniam pranešėjim už konstruktyvų darbą, rengiant pranešimą, už kurį aš atsakinga. Taip pat norėčiau pasveikinti šio vakaro bendras diskusijas. Tai siejasi ir su uh, komisijos iniciatyva dėl uh, dešimties uh, daugiausiai įmonėms sunkumo keliančių teisės aktų. Mes turime galvoti apie tai, kaip didinti užimtumą ES, turime galvoti, kaip inovatyviai ES galėtų sukurti aplinką, kuri remtų įmonės, kad jos turėtų pasitikėjimą investuoti. A aukti, e, tačiau vis dėlto tai neturi būti daroma darbuotojų sveikatos ir saugumo sąsai, kad ir tai norėčiau iš karto pasakyti prieš tęsiant tolesnės diskusijas. Aš siekiu ne mažinti darbuotojų apsaugos lygį, ne mažinti jų teisų lygį, bet ma mažinti biurokratizmą, kad būtų uh, lengviau suprasti ir įgyveninti reglamentus. Tokiu būdu padidės atitiktis ir saugumas. Turime sukurti tinkamą na, reglamentavimo aplinką, tai apsaugos darbuotojus, kartu tai leis įmonėms aukti, dėkti inovacijas, kurti darbo vietas. Čia Europoje jau dabar stebime poslinkius tinkamą linkme, pavyzdžiui, smulkaus verslo aktas ir pastaruoju metu buvo paskelbtas principas remkime mažuosius, taip pat paskelbta E, iniciatyva skirta nustatyti e, dešimčiai e, daugiausia sunkumo smulkiom vidutiniam įmonėm keliančių teisės aktų. Ir norėčiau pasakyti, kad e, rengiant pranešimą pavyko pasiekti tinkamas pusiausvėros, pavyko susitarti keliais klausimais, e, taip pat dėl to, kaip ES valstybės narės e, galėtų sudaryti geresnės sąlygas finansavimui gauti, kaip būtų galima geriau reglamentuoti. Ir šis pranešimas yra grindžiamas tuo, kad smulkus vidinis verslas, mikro įmonės dabar sukuria 90 milijonų darbo vietų privačiam sektoriu ES. Ir aš norėčiau padėkoti organizacijai, e, kuri kalba smulkaus jūtinio verslo vardu. Tai yra smulkaus verslo federacija. E, tai yra jungtinės karalystės pirmaujanti verslo organizacija. Ir Norėčiau jų vartų kryptis ES e, politikus, galvojant apie artėjusius Europos parlamento rinkimus. Geriau negu jie nepasakyčiau, verslumas e, tai konkurencingos Europos e, širdis pasaulyje, kuriame svarčiai auga ekonomika. Nes iš tiesų didelis iššūkis ir kvėpimis yra steigti savo verslą, prisidėti ES ekonomikos, todėl ES valstybės narės turi kurti verslumo kultūrą kultūrą, kad verslas galėtų kurtis, išgyventi, aukti, kartu išlikti konkurencingu e, šiandieninėje e, globalioje rinkoje. Tai reiškia, kad reikia investuoti į įgūdžius, reikia užtikrinti, kad užimtumo ir socialiniai įstatymai būtų e, lankstus, valdomi, kad tai būtų kūrima atsižvelgiant į smurkų vidutinį verslą, reikia užtikrinti, kad ES būtų vienodos sąlygos. Smulkus verslas sukūrė 85 5 procentus naujų darbo vietų Europos Sąjungoje darbina trečdalius darbo jėgos. Taigi, principo renkime mažuosius pirmiausia taikymas darbo rinkos politikai labai svarbus yra, kaip tik tai todėl mano pranešimas yra skirtas e, palankių sąlygų verslui e, kūrimas. Ten kalbam apie kelias rytis. E, Verslo kūrimas kainuoja tai sudėtinga ir tai reikia mažinti, reikia įgūdžių, tam reikia darbo jėgos, reikia darbo jėgos, kurios turėtų, kuri turėtų įgūdžių reikalingų darbo rinkai. Ir jeigu kas Reikėtų nepamiršti, kad per pastarosius trejata metų labai sumažėjo savarankiškai dirbančių asmenų skaičius. Uh, Ir uh, tie, kas teigia verslus, uh, nors tarkim, jeigu jiem nepasisekė, pasimokė, už to nereikėtų jų nurašyti. Uh, svarbu turėti galimybę gauti uh, uh, paskolas, smulkus vidutinis uh, uh, verslas. Uh, ir mikroįmonės nusipelno geresnio rekomendaciją. Aš pateikiau pakeitimą e, plenariniai e, sesijai, tikiuosi, kad jūs pritarsime tam antrame pakeitime. E, kalbama apie naujas tendencijas, kad įmonės grįžta į verslą. Tai kūrė galimybės kurti darbo vietas. Per artimiausius metus tokiu būdu būtų galima sukurti 2000 darbo metus, kai įmonės sugražintų savo veiklą Junktinė karalystė, kitas ES skirtingos e, valstybės narės tikiu, kad e, mūsų ekonomika turi unikalią galimybę paskatinti tokią tendenciją, kad būtų sugražintos darbo vietos ir valstybės narės kartu komisija turi imtis konkrečių veiksmų, e, kad padėtų verslui tai daryti. Tikiuosi, kolegos parems šitą pranešimą ir tai bus svarbu žingsnis į priekį, siekiant sukurti palankę aplinką darbo vietoms kurti ES ir su nekantrumu laukiu tolesnių diskusijų. Žodis ponui Riubikui. Ja, recht herzlichen Dank. Labai ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegiai McIntyre. Manau, kad naujų darbo vietų kūrimas yra aktualesnis nei bet kada Didelis jaunimo nedarbas, kai kur siekiantis nuo 5 iki 10 procentų, kitose valstybėse iki 50 procentų. Taigi e, reikia ieškoti žingsnių, kaip būtų galima sukurti inovatyves, į ateitį orientuotas darbo vietas. Noriu padėkoti komisijos nariui Tajani dėl jo inicijuotos tyrimo kuriuo remiantis buvo stengiamasi nustatyti dešimties labiausiai veiklą sunkinančių teisės aktų ir reglamentavimo naštos sumažinimo mažoms ir vidutinėms įmonėms galimybės. Reikia ieškoti būdų, kaip sustabdyti e, iš ES išsikeliančias įmonės. 2008 metais 8 procentai visų įmonių persikėlė kitur. Manau, kad jau mokykloje turime pradėti mm, skatinti verslumą, mokyti vaikus, kaip užsimti savarankišką veiklą, pasiūlyti naujas veiklos rytis. Dažniausiai su sunkumais dirbant savarankiškai susidurėme įdarbinant naujus žmonės. Reikia būti teisininku, kad bent iš dalies sugebėtum įgyvendinti teisės aktų reikalavimus įdarbinant naujus žmonės. Manau, kad Įmonės įdarbinančios e, žmonės susiduria su didelėmis grėsmėmis ir problemomis. Todėl labai svarbu nustatyti, kuriuose srityse naujai reglamentuodami galėtume sukurti pridėtinę vertę, užtikrinti e, saugias e, darbo vietas. Reikia mm, ieškoti poveikio vertinimo galimybių. Galbūt galima e, sukurti kažkokias prietaikas, e, kur būtų galima numatyti, ar e, nauji teisės aktai yra palankiai veikiantys mažas ir vidutinės įmonės. Reikia ieškoti būdų, kaip paskatinti jaunus žmonės steigti verslą. Ar jau buvo susimastyta apie paskatas leidžiančias e, žmonėms steigti įmonės, e, taip pat e, skatinančias įdarbinti darbuotojas? Dabar mes gyvename sankcijų sistemoje, kuri su savimi neša daug problemų. Esame daug rizikų. Tuo tarpu JAV, pavyzdžiui, labai greitai galima įgyvendinti naujus projektus, tuo tarpu Europoje susidurime su didelėmis problemomis. Todėl šis tyrimas, kurio metu buvo ištirta apie tūkstantį įmonių, buvo labai įdomus. E, buvo nustatyta, kad chemijos įmonės susiduria su problemomis įgyvendindamos ryč reglamentą. Aš prisimenu, kad šis teisės aktas buvo labai kompleksiškas, sudėtingas ir mažos ir vidutinės įmonės buvo išskirtos, todėl kad jos net negalėjo sauliaisti įsigyti leidimo. Jos neturėjo pakankamai darbuotojų, e, kurie būtų galėję tinkamai parengti įmonę įgyvendinti šį reglamentą. Eksporto įmonė susiduria su um, pridėtinės vertės mokesčio taikymu. Čia turime ieškoti naujų tarpuskaitos galimybių, naujų skaidrių procedūrų. Taip pat turime siekti didinti maisto produktų saugumą, taip pat palengvinti mažoms ir vidutinėms įmonėms prieigą e, į šias naujas rinkas. Svarbu supaprastinti buhalterinės apskaitos reikalavimus, Yra daug dar neišspręstų klausimų. Aš labai tikiuosi, kad kitos Europos parlamento kadencijos metu mums su, pavyks sukurti naujas e, tinkamas taisyklės. Ačiū. E, jums e, nori, ponia Tikau, pateikti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Thank you, Mr. Chair. Aš netikau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paklausti štai ko pono Rubiko. 2009 metais vieno milijardo eurų programa buvo, vertės programa buvo patvirtinta, skirta smulkioms vidinėms įmonėms. Vienas šios programos tikslų buvo kurti darbo vietas smulkioms vidinėms įmonėms. Ir gal galėtumėte mums pasakyti, ar atsižvelgėte į, į tą programą ir ar buvo išsiaiškinta, kiek darbo vietų buvo sukurta tos programos pagalba. Ačiū, prašau atsakymas. Ja, recht herzlichen Dank. Labai ačiū, pana Tikau. Manau, kad kaip tik Europos investicijų e, fondų srityje buvo imtasi puikių žingsnių užtikrinti rizikos kapitalą e, mažoms ir vidutinėms įmonėms, e, teikiant nuosavo, nuosavo kapitalo dalį būtent šioms įmonėms. Kartais įmoniai finansuoti reikia, e, reikalingos e, daug didesnės sumos, nei pati įmonė gali savo leisti. Ir vienas milijardas eurų nėra labai didelė sistema. E, šios sumos didelė dalis tiesiog prarandama atiduodant e, ją bankams. Manau, kad ateityje turime siekti, kad Europos investicinis fondas turėtų daugiau ES e, finansinių išteklių. Labai ačiū. Periname prie pasisakymų e, komisijos vardu panas Tajanė. Ačiū. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti poniai Makintaja ir ponui Riubikui už tai, kad leido mums užbaigti šią kadenciją būtent e, šiomis diskusijomis, kuomet aptariama realioji ekonomika ir aptariamos tos problemos, su kuriomis susiduria smulkios vidutinės įmonės. Tai yra Europos ekonomikos stuburas. Taigi dėkoju už tokią puikią galimybę aptarti šią temą. Ir šios diskusijos vyksta labai ilgaus sunkaus darbo pabaigoje, darbo, kurį atliko ir parlamentas, ir komisija. Galiausiai mums pavyko įtikinti tarybą, kad svarbu suteikti Europai ir tinkamą pramonės politiką, tos pramonės politikos apmatus ir tas ir, nu, tas ir buvo padaryta per tarybos posėdį. MVI yra labai svarbi mūsų ekonomikos dalis, kaip ir pramonės politika, be MVI, be savarankiškų darbo vietų ekonomikos Europoje negalėsime atgaivinti ir užimtumo mastų atkurti. Taigi, ką reikia padaryti? Pirmiausia, mano vertinimu didžiausia kliūtis, kurią teks įveikti, yra prieiga prie vidaus rinkos. Turime suteikti tokią prieigą smulkioms vidutinėms įmonėms. Dabar tik 26 procentai tą gali padaryti smulkių vidutinių įmonių ir tik 30 procentų tokių įmonių eksportuoja už ES ribų. Taigi turime sukurti paprastesnės taisyklės, mažinti biurokratiją ir parengti aiškesnį darbo pagrindą ir atsisakyti visų esamų kliūčių. Ir dokumentas, kurį patvirtino komisija dėl pramonės politikos atgaivinimo ir dokumentas, kurie atsižvelgia ir į tarybą, jame kalbama apie tris teisėkros e, pasiūlymus. Trys dienos šimtas eurų, kad būtų sukurta įmonė. Per vieną mėnesį turi būti išvengta visų teisinių sunkumų. Aišku, komisija dirba ir per taip vadinamąją refit programą. Mes bandome sumažintis naštą pramonės politikoje. Ir galiausiai birželio mėnesį komisija parinks komunikatą dėl esamos padėties, dėl refit iniciatyvos, po to vyks viešų konsultacijų procesas ir mes po to galėsime daugiau apie tai pamastyti. Kalbant apie refit programą, komisija ketina parengti ir rezultatų suvestinę, kad būtų galima įvertinti ES iniciatyvas naštos mažinimo ir supaprastinimų srityje, įgyvendinant teisės aktus valstybėse narėse. Ponas Riubikas kalbėjo apie dešimt didžiausių administracinių naštų, kurias mes panalizuosime viešųjų konsultacijų metu ir bandysime surasti atsakymus, ypač kalbant apie REACH direktyvą, kuri yra sąrašo viršuje. Mažinsime administracinės administrinis kaštus smulkioms vidinėms įmonėms 25 procentais Europos cheminių medžiagų agentūroje mes atitinkamus darbus ketiname atlikti. Šeši teisėkros pasiūlymai bus pateikti, produktų saugumas, vieši konkursai ir panašiai. Ir taip pat kursime bendr, bend, vieno langelio sistemą tam, kad tų sunkumų ir kliūčių liktų mažiau, kai vyksta sandoriai per sienas. Taip pat ketiname įgyvendinti principą, pirmiausia, pamastykime apie mažuosius, tą darysime testuodami visus teisėkros aktus, pirmiausia, bandysime atsižvelgti į smulkes vidinės įmonės ir mes taps, bandysime visose valstybėse narėse paskirti taip vadinamąjį MVI ambasadorių, kurie galėtų įvertinti visus teisės aktus, kiek jie palankūs ir draugiški yra smulkioms sutinėms įmonėms. Taip pat bandysime įgyvendinti mažaus verslo aktą. Mano generalinis direktoratas už tai yra atsakingas. Taip pat norėčiau pasinaudoti šiomis diskusijomis ir priminti valstybėms narėms, kad jos turi elgtis nuosekliai. Yra valstybių narių, kurios tikrai puikiai kovoja su biurokratija teigia, kad puikiai kovoja su biurokratija, bet kai mes prašome jų imtis iniciatyvų, jos e, dvėjoja. Ir būtent rytoj kalbėsime apie vieną pasiūlymą dėl automobilių gamybos. Panašu, kad ne visuomet po gražiai žodžiais lypi žygiai ir veiksmai. Ir pirmąjį kartą bendrijos biudžete 150 milijardų eurų numatyta pramonės politikos atgaivinimui ir regioninės politikos fondams 44 horizontas 2020, taip pat 2,5 milijardo kozme programai. Tai yra tas paketas, kuris skirtas MVI konkurencingumui didinti. Šio paketo patvirt, šis paketas gali būti patvirtinamas tik, po patvirtintas tik tai bendradarbiaujant aktyviai tarp parlamento ir komisijos. Ir aš norėčiau šį, šį vakar padėkoti parlamentui už tai, kad parėmė komisijos pasiūlymus turint omenyje, kad parlamentas ir komisija ėjo čia tą pačią linkmę. Ponas Ribikas taip pat kalbėdamas priminė apie savarankiškai dirbančius asmenys ir mes parengėme veiksmų planą tokių asmenų e, tema ir tai yra realūs verslininkai. Taip pat yra dokumentas dėl verslininkystės dvasios parengtas ir pirmąjį kartą mes skiriame, mes manome, kad tie savarankiškai dirbantys asmenys yra profesionalūs verslininkai ir Tokie asmenys galės dalyvauti visose konkursuose rengiamuose Europos Sąjungoje, galės gauti prieigą prie ES fondų, lygiai taip pat kaip ir smulkios vidinės įmonės. Taigi, tai yra labai svarbi naujovė, teisinga naujovė, e, padėsianti tiems, kurie kuria darbo vietas. Ir man, kaip žinote, labai svarbu yra ir direktyvos dėl mokėjimų įgyvendinimo įgyvendinimas. Aš pats labai griežtai laikiausi savo pačio, paties valstybės atžvilgių ir manau, kad piliečiams reikia pirmiausia valstybės tarnyboje rodyti puikų pavyzdį. Piliečiai turi mokėti mokesčius, bet pavyzdį čia turi parodyti valstybė ir valstybė turi atsiskaityti su tiekėjais laiku. Ir dar vienas dalykas, darbas, kurį sėkmingai užbaigėme, tai yra bazelis 3 Ir aš norėčiau padėkoti parlamentui už stiprius veiksmus, tvirtinant šį dokumentą. Pusantro milijono bus paskolinta smulkioms vidinėms įmonėms, lengvatinėmis sąlygomis. Taip pat e, kalbame ir apie MVI prieigą prie tarptautinių rinkų. Tai ska, tokiu būdu skatiname mažų vidutinių įmonių augimą ir jų dalyvavimą eksporto rinkose. Tokiu būdu smulkios minės įmonės galės tapti tarptautinio masto ir tik tai 13 procentų smulkių vidutinių įmonių Europoje dirba už ES ribų ir tai didžiulė klaida, turint omenyje, kad potencialas dy slypi didžiulis, kalbant apie tų įmonių gamybinį poten potencialą. Ačiū. Dabar ponia Andres Barėja, tačiau nežinau, Ar yra? Panašu, kad ne. Tada pereikime prie regi komiteto atstovės, ponė Karin Kadenbach. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary, tęsiu jūsų mintį. Džiugu girdėti, kad e, supaprastės mažų ir vidutinių įmonių finansavimas ir paskolų gavimas. Tačiau reikia pabrėžti, kad siekiame ne tik įmonės paskatinti, tačiau paskatinti kiekvieną, kas turi verslumo dvasios, Turime suteikti kiekvienam žmogui naujų galimybių ir jos turi būti finansuojamos iš Europos investicinių fondų. Tai reiškia, kad reikia suteikti geriausią informaciją apie tai, kaip įsteigti įmonę, kaip gauti finansavimą, kaip geriausiai patekti į naujas rinkas. E, svarbu nesiekti, kad kuo daugiau įmonių įsisteigtų, tačiau kad įmonės pradėjusios veikti penkis metus dirbtų sklandžiai, paprastesnėmis sąlygomis. Tokiu būdu galėsime sukurti puikias sąlygas, kad jauni žmonės taip pat e, būtų įdarbinti naujai sukurtose darbo vietose. E, tai bus supaprastintos procedūros e, teikiamos įmonėms. Labai Ačiū. Dabar m, mm, politinių frakcijų vardu, pane Esaje, pusantros minutės. Pone komisijos nary, EPP e, frakcijai verslumas e, yra vienas svarbiausių ekonomikos pamatų. Mūsų frakcija propaguoja gerovę. Mes įvertinome šį, šios teisės aktus ir e, tokias programas kaip e, mažų vidutinių įmonių teisės aktai bei verslumas 2020. Vertinant šias iniciatyvas nacionaliniu lygmeniu, pastebėsime, kad ne visada valstybėse narėse paprasta gauti finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mažos įmonės ar labai mažos įmonės turi teisę reikalauti. Mes turime tokias programas kaip Refit, tai yra puikiai programa. Įmonės Įsteigimas turėtų vykti paprasčiau, turėtume naudotis vieno langelio principu, o dabar mes vis dar e, skendime ekonominėje krizėje ir nepaisant to, kad yra verslo globojimo iniciatyvos ar kitų iniciatyvų, vis dėlto bankai yra pagrindiniai įmonių finansavimo šaltiniai. Debaker. Ačiū. Pirmininkė, kaip tik tinkamu laiku vyksta šios diskusijos. Mes žinome, jog mažos vidutinės įmonės be galo svarbios e, ekonomikai. O kalbėdami su verslo atstovai susidurėme su tomis pačiamis problemomis. Mūsų prašoma veikti. Tačiau turime leisti veikti ir valstybėms narėms. Pavyzdžiui, mokymai, kvalifikacijos kėlimas. Būtent steigiantiems savo verslą reikalingi mokymai. Nedarbo lygis Europos Sąjungoje yra didelis, tačiau e, mažų ir vidutinių darbo vietų, vidutinių darbo e, įmonių darbo, darbo vietos lieka neužimtos. Reikia pasvarstyti, kokį poveikį kai kurie teisės aktai daro mažoms ir vidutinėms įmonėms. Europos komisija ėmėsi puikių iniciatyvų siekdama pakeisti galimą stiprų neigiamą poveikį. Kitas svarbus aspektas - norima, kad įmonės auktų ir tam reikalingas tinkamas finansavimas ne tik per bankus, bet ir galimus kitus paskolų davėjus. Būtent bank bankų finansavimo galimybės turėtų būti supaprastintas ir rasti nauji šaltiniai. Aš pats parengiau pranešimą šią temą. Dabar ponia Kristina Morvai. Köszönöm szépen óriási az érdeklődés 766 képviselő közül. Ačiū ponia pirmininkė. Aš matau, kad yra didžiulis susidomėjimas šiuo klausimu, yra 24 parlamentarai salėje, puiku. Tai yra labai svarbi tema, nes mes kalbame apie mažas vidutinės įmonės, kalbame apie darbo vietų kūrimą ir aš tikiuosi, kad kažkada Vengrijoje politikai jau galiausiai supras, kad kalbain apie dvi, du skirtingus klausimus. Kurti darbo vietas tai nereiškia, kad uh, vengrai turi dirbti tarptautinėms įmonėms sunkiai už minimalų atlyginimą. Darbo vietų kūrimas tai turėtų reikšti tai, kad turime suteikti galimybę žmonėms dirbti padorų darbą. Ir aš tikiuosi, kad ateityje vengrai taps pilnateisiais Europos piliečiais, kaip visi kiti. Norėčiau pakalbėti apie 54 šio teksto punktą, kur kalbama apie verslininkų galimybės, verslininkystės galimybės ir tai, kad verslininkai turi gauti daugiau informacijos apie finansavimo galimybės. Pinigus reikia skirti tiems, kuriems jie labiausiai yra reikalingi. Dėkoju. Bardzo. Labai ačiū, labai atsiprašau, tačiau laikas mus spaudžia, o debatų dar daug. Spontaniški pasisakymai ir pradėsime nuo ponios Monikos Panajotovos. Prašau председател. Поздравявам госпожа Макинтайр за доклада, описващ бизнес. Norėčiau pirmiausia pasveikinti ponę Makintają, parengus pranešimą, kur kalbama apie įmonių kūrimą Europoje ir tai, kad reikia verslininkystės dvasę atgavinti Europoje. Europoje reikia tam užtikrinti tinkamas sąlygas. Pirmiausia, dėl administracinių sunkumų, dėl administracinės naštos, tik tai 17 procentų žmonių Europoje mano, kad Europoje egzistuoja tinkamos tam sąlygos. Taigi dėl to prieiga prie informacijos e, yra labai svarbu, reikia naujausių technologijų, ekspertinių žinių, įvairių e, kapitalo priemonių tam, kad būtų galima atgaivinti verslą Europoje. Taip pat 2017 metai bus skelbiami verslininkystės metais. Aš norėčiau padėkoti kolegoms už paramą ir tikiuosi, kad rytoj po balsavimų šis pasiūlymas bus pateiktas Europos komisijai. Dėkuoju. Następną mūvčinę bendžia pani Rūža Tomašič. Bardzo proszę. Ačiū, ponia Rūža Tomašič, ECR frakcijos vardu. Hrvatske, u kojoj su poduzetnička i ulagačka klima ozbiljno. Aš esu parlamentarė iš Kroatijos. Dėl didelių mokesčių, nestabilumo vyriausybės fiskalinės politikos ir neprognozuojamumo nukentėjo mūsų ekonominės politika, todėl aš džiaugiuosi šio pranešimu. Mes matome, kaip menksta nacionalinės ekonomikos, nors e, politikai nuolat žada augimą, kuris turėtų būti grindžiamas e, viešosiomis investicijomis. Šis pranešimas ir panašus pranešimai suteikia man optimizmo. Kalbant apie negatyvų mokesčių ir nereikalingų teisės aktų poveikį, galime tikėtis, kad ir mano šalyje mentalitetas pasikeis, atsiras pokyčių. Tikiuosi, kad pernelyg ilgai laukti nereikės, nes Kroatijai laiko lieka vis mažiau. Šiuo metu Kroatijoje klesti biurokratija, nuolat daugėja bedarbių, o verslas kenčia. Kada visą tai baigsis? Ačiū. Toliau. Ponas Benjon. Šiame pranešime prisidedama prie diskusijos apie tai, kaip sukurti kuo geresnę verslumo aplinką. Aš pats apie tai nuolat pasisakau. Švietime tai turėtų būti daroma, aš apie tai kalbu jau du dešimtmečius. Reikia sukurti tinkamas sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pirmiausia, mažinti reglamentavimo naštą. Deja, žalieji bando panaikinti keletą gerų punktų. Jie nemano, kad švietimo sistemoje reikėtų kalbėti apie verslumą. Taip pat nemano, kad prekybos sustarimai turėtų numatyti investicijų ir darbo vietų kūrimo galimybės. Socialistai nemano, kad socialiniams partneriams turėtų būti taikoma demokratinė kontrolė. Turėtume siekti e, veiksmingos sąjungos, turėtume atsižvelgti į visus šio pranešimo teigiamus aspektus. Ačiū. Toliau ponas La... Lansdorf. Ačiū pirmininkė. Kolega kalbėjo apie finansinius instrumentus. Jis norėtų užpildyti tam tikrą spragą. Viena vertus, MVI sukuria 70 procentų ir daugiau darbo vietų. Tačiau kita vertus, joms tenka tik tai 4 procentai mokslinių tyrimų ir plėtros. Štai toks paradoksas. Šią spragą reikėtų užpildyti. Be to, reikia pastebėti, kad MVI dažnai naudojasi pras, prastomis technologijomis. Norėčiau sužinoti iš komisijos, kokio finansavimo ketinama panaudoti ateityje šiai problemai spręsti. Sinclair, ačiū pirmininkė, džiaugiuosi šio pranešimu. Ir norėčiau, kad MVI įmonėms būtų sudaryta daugiau galimybių kurti darbo vietas. Jungtinėje karalystėje Jos sukuria daugiau kaip 43 procentus darbo vietų. Tai didžiausia proporcija. Pranešėja mano, kad mums pavyks tai įgyvendinti Europos Sąjungoje. Aš manau, kad tai mažai tikėtina. Su Benjen 2009 metais dalyvavome susirinkime Birmingeme mažų įmonių susirinkime. Ir ten verslininkai prašė, užteks ES teisės aktų, mažinkite biurokratinę raštą. Ponas Benin per jūsų darbo metus pavyko sumažinti tik tai vienu procentų tą naštą. Jungtiniai karalystiai neužtenka e, fasado e, pataisimų, reikia esminių reformų. Ačiū dabar ponas e, komisijos narys Tajani. Užbaigs diskusiją. Ačiū pirmininkė. Noriu kalbėti trumpai, nes man atrodo parlamentas sudarė bendrą nuomonę dėl to, kad MVI reikalai ateityje taps vis svarbesni, kovojant su ekonomikos krize ir kuriant darbo vietas jaunimui. Šiek tiek apie finansavimą ir prieigą prie kreditų. Nusprendėme 150 milijardų eurų skirti pramonės ir įmonių politikai, kad sustiprintume regioninius fondus, kozme ir horizonto 2020 strategiją. Dėl horizonto 2020 parlamentas, pats parlamentas nusprendė 20 procentų to, tos programos skirti MVI bendrovėms. Dėl kosme vyko irgi tam tikras mūšis. Buvo reikalaujama daugiau rizikos kapitalo mažoms ir vidutinėms įmonėms, ypač turizmo sektoriuje. Tačiau tenka apgalėstauti, kad ta programa dabar užstrigusi taryboje. Kartais bandoma užtušuoti, kas iš tikrųjų yra kaltas dėl tokių strigimų. Valstybės narės skundžiasi nereikalingomis biurokratinėmis kliūtimis, tačiau, kai mes pasiūlome mažinti toms valstybės narėms biurokratinės kliūtis, tai tos valstybės taiga pradeda, pradeda ginti biurokratiją, pradeda aiškinti, kad administracinė našta yra reikalinga. Taigi, šitas pasiūlymų paketas yra visiškai blokuojamas taryboje, mes nenusileisime, mes toliau reikalausime su Europos investicijų banku, mes tenksimės, kad šita iniciatyva taptų realybę, kad MVI įmonės sulauktų pagalbos. Ir šios diskusijos pirmininkė dar kartą parodė, kad parlamentas ir komisija žiūri į tą pačią pusę. Mano taip pat e, dėl mažų ir vidutinių įmonių ir dėl to, kaip reikia išeiti iš krizės. Iš jos mes neišsikapstysime, jeigu nepadėsime tikrajai, realiai ekonomikai, nepadėsime rinkoms aukti. Net sutartyje numatyta skatinti socialinę rinkos ekonomiką. Rinka tai tik tai priemonė vykdyti socialinę politiką. Nebus Europoje socialinės politikos, jeigu ne, mes nepadėsime vidaus mm, rinkai, jeigu nepadėsime MVI, jeigu, jeigu nepadėsime pramoniai. Tai vienintelis kelias sustabdyti krizę ir išvengti dar blogesnių pasiekmių. Labai ačiū, pane komisijos nary, dabar pranešė, pane Makintarė. Man atrodo, kad labai daug išklausėme svarbių minčių šiuose diskusijose. Pirmiausia tai, kad verslo įmonės, ypatingai mažas vidinės įmonės, turi gauti paramos žinių, ekspertinių žinių apie tai, kaip gauti prieigą prie reikiamų finansų per vieno langelio principą, interneto portalus ir panašiai. Antras dalykas, kad labai svarbu puoselėti verslininkystės dvasę nuo ankstyvų metų, nuo mokyklos, universitetuose ir panašiai. Pone Rubik, aš dėkinga Jums už tai, kad iškelėte šį klausimą, nes norint tapti verslininku, reikia to išmokti ir mes turime mokyti to žmonės. Pone Panietova minėjo iniciatyvą dėl verslininkystės metų paskelbimo. Pone Tomašič kalbėjo apie tai, kad reikia mažinti biurokratiją tam, kad Kroatijos įmonės galėtų klestėti. Tai irgi yra labai svarbu. Jeigu smulkaus verslo, smulkių verslo įmonių federacija sako, kad Europos rinka su 500 milijonų vartotojų yra labai patraukli, tai mums teisės aktų rengėjams reikia sumažinti naštą verslui. Jeigu turi nedidelį verslą, visą dieną atlieki realų darbą ir tada dienos pabaigoje dar turi tapti buhalteriu, teisininku, žmogiškųjų išteklių specialistų. Taigi turime sumažinti tą darbą, kad verslo, verslininkai galėtų dirbti tą realų į darbą, e, kurti turtą ir kurti darbo vietas. Taigi aš siūlau parlamentui savo pranešimo projektą ir tikiuosi, kad visi vieningai mes reikalausime, kad būtų sumažinta biurokratija kad didėtų verslo galimybės, kurti darbo vietas ir kad mūsų įmonės galėtų klestėti. Dėkoju. Dziękuję bardzo, pani poseł. Labai ačiū, ponia Narė. Balsavimas vyks rytoj. Atleiskite, bet balsavimas vyks rytoj 18 valandą, o diskusijos dabar baigiamos. Panas Kėlė, pastaba dėl tvarkos. Ačiū, ponė pirminkė, norėčiau paklausti jūsų. Kiek keliems žmonėms nesuteikėte žodžio pagal spontaniškus pasisakymus? Tai yra labai svarbios diskusijos. Aš asmeniškai šį rytį išvykau pusė šešių iš namų ir iki dešimtos nakties čia sėdėjau ir tikėjausi pasisakyti. Taigi manau, kad tie, kurie nori pasakyti, reikia jiems suteikti žodį, nes Jūs skundžiatės, kad nėra pakankamai parlamentarų diskusijose, tai koks tikslas dalyvauti diskusijose, jeigu nesuteikiama žodis per spontaniškus pasisakymus. Aš norėčiau sužinoti, kiek konkrečiai, keliems konkrečiai žmonėms nebuvo suteikta galimybė pasisakyti. Kaip prisimenate, ponė Keli, taisyklė yra štai kokia. Nedaugiau kaip penkiems žmonėms yra suteikiama galimybė pasisakyti, aš penkiems ir suteikiau iš devynių. Atsiprašau, bet jūs nebuvote pirmasis iš APP frakcijos, kuris paprašėte žodžio, taigi tiek diskusijos baigiamos. Ačiū, dabar pernėme prie kito klausimo klausimo, tai yra vienos minutės pasisakymai. Pradėsime nuo ponios Editos Bauer. Ačiū. Pone pirmininkė, ponia Malina Edvig, Vengrija, kuri buvo, kuriai buvo iškilta.